Kolegi, prime. Gerbiami kolegos. Prieš balsavimą dar. Norėčiau suteikti žodį mūsų kolegai Remek. Jis mus palieka, nes užims naujas labai svarbias pareigas. Jis taps Čekijos Respublikos ambasadoriumi Maskvoje. Žodis kolegai, prašau. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Nuoširdus ačiū už man suteiktą žodį. Na taip, jūs jau pasakėte, ką ateityje veiksiu, buvau paskirtas Čekijos Respublikos ambasadoriumi Maskvoje. Vakar jau pasirašiau reikiamus dokumentus, lankiausi pas mūsų generalinį sekretorių ir gruodžio 15-16 dienomis baigsis tas laikas, kai esu jūsų kolega. Norėčiau pasinaudoti šią progą ir visiems padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Aš šiame komitete dirbu antrą kadenciją ir nedaug laiko likiu iki mūsų kadencijos pabaigos, baigsis mano darbas čia, įgyjau labai įdomios žmogiškos ir profesinės paskirties, kurią išsivešiu su savimi Maskvą. Taigi linkiu visiems pasiliekantiems didelės sėkmės, sėkmės būsimuose rinkimuose ir jeigu atvyksite į Maskvą artimiausiais metais, nepamirškite, kad Maskvoje gyvena ir dirba vienas iš jūsų kolegų. Būsiu labai laimingas, galėdamas jūs ten priimti. Ačiū visiems, ačiū kolegoms, sekretoriato darbuotojams, vertėjams maloniai padėkoja kalbėtojas ir viso geriausio. Un caro saluto da parte di tutta la Commissione al collega. Pirmininkė. Nuoširdžiai sveikiname, gerbiamas kolega. Aš manau, kad ne vienas iš mūsų priims jūsų kvietimą, linkime jums sėkmės busimame darbe ir ačiū už viską, ką atnešėte į mūsų komitetą, pristėdami prie jo darbo. Vakar ponia Kolarska buvo, paskir... Bobinska buvo paskirta mokslo tyrimų ministre Lenkijoje. Tad besibaigiant kadencijai mūsų komitetas patiria iš tikrųjų didelių pasikeitimų. Na, o dabar keliaukime prie balsavimų. Bandymas iš pradžių balsavimų. Balsuokime, kolegos. Proviamo vedere. Pasižiūrėkime, ar viskas veikia teisingai. Vate tutti, la vostra carta di voto. Ar visi turite savo balsavimo korteles? Ar spėjote pabalsuoti? Chiusa. A posto, votazione chiusa. Baigiame balsuoti. Visiems viskas tinka, visiems viskas gerai. Neveikia kažkieno balsavimo aparatas. Atsiprašau, ponė pirmininkė, neturiu balsavimo kartelės. Presi, presidenta, presi, presidenta. Pone pirmininkė. Pirmininkė, balsuokime dar kartą. Bandomasis balsavimas. Bene. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. Prašom, ponia Butikofer. Žodis jums. Neveikia balsavimo aparatas. Starti di un posto che così vediamo se risolviamo così. Pirmininkė, pabandykite persėsti kitur ir pažiūrėti, ar veikia. Kitur balsavimo aparatas. Adesso. Ar šalia jūsų esantis bus aparatas veikia? It's okay? Dabar viskas gerai? Dar kartą bandomasis balsavimas. Votazione aperta. Daug kartų bandome šiandien balsuoti. Oh, eh. Siamo a posto, bene, votazione chiusa. Baigiame balsuoti. Dabar viskas gerai. Tad pradėkime. Kolegės Valian pranešimas. Pirmas kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. Tozanovskis pranešimas už prieš susilaikė patvirtinta. Ponios Herco pranešimas pradedame. 24 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 25, 26, 27, 28 ir 29 pakeitimai, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 66 už, prieš pasitikrinkim. Nes dirbame kitoj salėje, ne viskas yra aišku. Dėl 66 balsuojame pakeitimo. Prašom, kolegos. Baigiame. 22 kolegos balsavo. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 76 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 77 ir 8 kartu. Kas už, prieš, susilaiko, atrodo priimta. Pasitikrinkime elektroniškai. 77-8 kartu. Baigiame balsuoti. Priimta. 79. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 9. Kompromisas. Už, prieš susilaiko priimta. 10. Kas už, prieš susilaiko priimta. 87. Pakeitimas. Kas už? Tuomet e, pakartojam balsavimą iš naujo. Atsiprašau už tai. 86 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 88. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 89. Už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 90. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 91. Kas už, prieš susilaiko priimta. 11. Kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 94. Už, prieš susilaiko priimta. 95. Už, prieš susilaiko priimta. 96. Už, prieš susilaiko priimta. 97. Už, prieš susilaiko atmesta. 14. Už, prieš susilaiko priimta. 98 už prieš susilaiko priimta. 99 už prieš susilaiko priimta. Šimtasis už prieš susilaiko priimta. Šimtas pirmas už prieš susilaiko priimta. Šimtas antras už prieš susilaiko priimta. Dvyliktas kompromisas už prieš susilaiko priimta. Tryliktas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 108 už prieš susilaiko atmesta. 109 už prieš susilaiko priimta. 111 už prieš susilaiko priimta. 111, 111. 111. Šimtą devintąjį patvirtiname, todėl dabar šimtas vienuoliktas. Buvo šimtas vienuoliktas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 14 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 127 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 122 už prieš susilaiko priimta. 15 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 130 už prieš susilaiko priimta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame. 31 už, 18 prieš priimta. 131 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. 131. Kas už? prieš. Baigėme balsuoti. 30 už 16 prieš priimta. 16 kompromisas. Už, prieš, susilaiko priimta. 17 kompromisas. Už, prieš, susilaiko priimta. 18 kompromisas. Už, prieš, susilaiko priimta. 140 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko priimta. 141 už, prieš susilaiko priimta. 19 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 145 už, prieš susilaiko atmesta. 144 už, prieš susilaiko priimta. 146 už, prieš susilaiko priimta. 146 už, prieš susilaiko priimta. 148 už, prieš, susilaiko, priimta. 20 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 21 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 22 kompromisas už, prieš, susilaiko, praleidau. 150 už, prieš, susilaiko priimta. 22 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 155 pakeitimas už, prieš, susilaiko pasitikrinkime dėl 155. Baigiame. 33 už priimta.

165 už, prieš, susilaiko, priimta. 167 už, prieš, susilaiko, priimta. 169 už, prieš, susilaiko, priimta. 170 už, prieš, susilaiko, priimta. 23 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 22 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 24 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Ne. 30 pakeitimas. Už, prieš susilaiko atmesta. Pirmas pakeitimas. Už, prieš susilaiko priimta. 31. Už, prieš susilaiko priimta. Pirmas kompromisas. Už prieš susilaiko priimta. 35 pakeitimas. Už prieš susilaiko priimta. Antras kompromisas. Už prieš susilaiko priimta. 37. Už prieš susilaiko priimta. 38. Už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas. Už prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas. Už prieš susilaiko priimta. 40 už prieš susilaiko priimta. 41 už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaiko priimta. Penktas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 57 pakeitimas. 55, sako pirmininkė, kas už prieš susilaiko priimta. 57 už, prieš susilaiko priimta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Septintas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 62 už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Devintas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Dabar balsuojame už visus priimtus pakeitimus elektroniškai, pradedame. Baigiame. 47 už, 4 prieš, 1 susilaikė. Dabar dėl e, teisėkuros rezoliucijos balsuojame, pradedame. Baigiame. 43 už 6 prieš vieną susilaikė. Dėl darybų balsuojame, pradame. Baigiame. 39 už, 8 prieš, 1 susilaikė. Sveikiname kolegą. Sveikiname kolegę už puikų, dėl puikaus rezultato. Dabar e, Beauty Coffer pranešimas. Dėl 56, komprom, komprom, 56 pakeitimo Alde nori, kad būtų išbraukta iš šio kompromisinio pakeitimo. Ačiū. Partiamo allora. Gerai, tuomet pradedam. E, pirma antrašinė dalis. Kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl e, pirmos antrašinės dalies. Pradedame. Dėl pirmos antrašinės dalies. Odi. Baigiame. Atmesta. 20 už, 29 prieš. Toliau e, antra įtrauka už prieš susilaiko priimta. Trečia už prieš susilaiko priimta. Ketvirta, penkta, šešta kartu už prieš susilaiko priimta. Septinta už prieš susilaiko priimta. Aštunta už prieš susilaiko priimta. Devinta už prieš susilaiko priimta. Dešimta už prieš susilaiko priimta. Vienuolikta už prieš susilaiko priimta. Dvylikta už prieš susilaiko priimta. 13, 14 kartu už, prieš, susilaiko, atrodo priimta, tačiau pastikrinkime dėl viso pikto. Baigiame 28 už 19 prieš priimta, 15 už, prieš, susilaiko priimta, 16. Už, prieš, susilaiko, priimta. 17. Už, prieš, susilaiko, priimta. 18. Už, prieš, susilaiko, priimta. 19. Už, prieš, susilaiko, priimta. 20. Už, prieš, susilaiko, priimta. 21. Už, prieš, susilaiko, priimta. 22. Dvi dalis. Pirma dalis už, prieš susilaiko priimta. Antra dalis už, prieš susilaiko priimta. 23. Už, prieš susilaiko priimta. Pasitikrinkime dėl 23 konstatuojamosios dalies. Pradedame. Baigiame. 31 ir 18. 24 už, prieš, susilaiko, priimta. Norėjau pasiūlyti štai, kad galbūt sutiksite balsuoti už visas konstatuojamasis dalis nuo 25 iki e, 36. Ar nesutinkat? Ne. Tada iki 35 25. Ar kas nors nesutinka balsuoti nuo 25 iki 35 dalies? Visi sutarė dėl to, kad taip, ar ne? Puiku. Tada balsuom atskirai. 25 už prieš susilaiko priimta. 26 už prieš susilaiko priimta. 27 už prieš susilaiko priimta. 28 už prieš susilaiko priimta. 29 už prieš susilaiko priimta. 30 už, prieš, susilaiko, atmesta. 31 už, prieš, susilaiko, priimta. 32 už, prieš, susilaiko, priimta. 33 už, prieš, susilaiko, priimta. 34 už, prieš, susilaiko, priimta. 35 už, prieš, susilaiko, priimta. 36 už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 36 konstatuojamosios dalies. Baigiame. 26 už, 27 prieš atmestą. 37 už, prieš susilaiko atmestą. 38 už, prieš susilaiko pri, priimta, 39 už, prieš, susilaiko, atmesta, 40 už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 48 prieš, susilaiko, priimta. 51 už, prieš, susilaiko, priimta. 52 už, prieš, susilaiko, priimta Pasitikrinkime dėl 52. Pradedame. Baigiame. 29 už priimta. Antras kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 65 už, prieš susilaiko priimta. 11 už, prieš susilaiko. Kas prieš? susilaiko atmesta. Dėl 11 pasitikrinkime. Baigiame. 24 už, 30 prieš atmesta. 66 už, prieš susilaiko priimta. 67 už, prieš susilaiko priimta. 68 už, prieš, susilaiko priimta. 71 už, dvi dalis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. Man atrodo, kad atmesta, bet pastikrinkime. Dėl 71. Pirmosios dalies. Baigiame. 30 už priimta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaiko, priimta. 72. Už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 85. Už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias už prieš susilaiko priimta. 97 dvi dalis. Pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš susilaiko priimta atrodo atmesta, bet pasitikrinkime. Pradedame dėl antrosios dalies 97 pakeitimo. Baigiame. 31 e, už 22 prieš priimta. Penktas kompromisas. Porė. Už, prieš, susilaiko priimta. E, šeštas kompromisas. Už, prieš, susilaiko priimta. 111. Už, prieš, susilaiko priimta. Septintas kompromisas. Už, prieš, susilaiko priimta. Trečias pakeitimas. Už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas. Už, prieš susilaiko priimta. Dešimtas. Už, prieš susilaiko priimta. 126 e, už prieš susilaiko priimta. Devintas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 18 e, už prieš susilaiko priimta. Dešimtas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 140 už prieš susilaiko atmesta. 143 už prieš susilaiko atmesta. 11 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 12 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 13 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 162 už prieš susilaiko atmesta. 165 už prieš susilaiko priimta. 22 už prieš susilaiko atmesta. Dėl 22 pasitikrinkime elektroniškai, pradedame. Baigiame. 38 už, 16 prieš priimta. Trečias už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Keturioliktas kompromisas. Atsiprašau. Ketvirtas regi. Už. Prieš. Priimta. Keturioliktas kompromisas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Mm. 167 už prieš susilaiko priimta. 170 77 už prieš susilaiko priimta. 180 už prieš susilaiko atmesta. 15 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 185 už prieš susilaiko priimta. 16 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 187 už prieš susilaiko priimta. 17 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 18 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 196 už prieš susilaiko priimta. 197 už prieš susilaiko priimta. 198 už prieš susilaiko priimta. 199 už prieš susilaiko atmesta. 19 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 202. Dėl 19 kompromiso pasitikrinkime. Pradedame. Tikrinamės elektroniniu būdu dėl 19 kompromiso. Baigiame. 31 už, 19 prieš Priimta. 202. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 209. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 210. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 20. Kompromisas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 214. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 215 už prieš susilaiko priimta. 21 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 34 envy už prieš susilaiko priimta. 22 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 224 už prieš susilaiko priimta. 29 už prieš susilaiko priimta. 23 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 24 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 242 už prieš susilaiko atmesta. 244. Pastikrinkime dėl 242. Baigiame. 25 už 28 prieš atmestą. 244 už prieš susilaiko priimta. 246 už prieš susilaiko priimta. 25 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 25 imko už prieš susilaiko priimta. 16 už prieš susilaiko priimta. 258 ir 58 už, prieš, susilaiko priimta. Pasitikrinkime dėl 258. Baigiame. 32 už, 21 prieš priimta. 26 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 27 kompromisas už. Ponas Butihofer nori žodžio. Ar turim balsuoti dėl 7, jis atrodo atkrito. Sorry. Sorry. Yeah. Bene, il 26 l'abbiamo. Dėl dabar kompromiso 27. Už prieš susilaiko priimta. 13. Už prieš susilaiko priimta. 28. kompromisas. Už prieš susilaiko priimta. 271. Antroji dalis. Už e, dėl 271 e, tik antrąją dalį balsuojant. Už prieš laiko atmesta. 27 už prieš susilaiko priimta. 275 už prieš susilaiko priimta. 276 už prieš susilaiko priimta. Devintas kompromisas už prieš susilaiko. Atsiprašau, sako pirmininkas. 29. 29 nedavė. Už, prieš, susilaiko, priimta. 281. Už, prieš, susilaiko, priimta. 283. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 284. Už, prieš, susilaiko. Atrodo, kad priimta, bet pastikrinkime dėl 284. Pradedame. Baigiame. 34 už 17 prieš priimta. 286 už prieš susilaiko priimta. 287 pirmoji dalis. Už prieš susilaiko atmesta. 287 antra dalis. Už prieš susilaiko atmesta. 288 už, prieš, susilaiko, priimta. 289 už, prieš, susilaiko, priimta. 30 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 29, 295 už, prieš, susilaiko, atmesta. 19 už, prieš, susilaiko, priimta. 17 už, prieš susilaiko atmesta. 31 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 22 dvi dalis už pirmąją dalį, kas už prieš susilaiko priimta, antroji dalis už prieš susilaiko priimta. 23 už prieš susilaiko priimta. 26 dvi dalis. Pirmoji dalis už prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaiko, atmesta. 301, už, prieš, susilaiko, atmesta. 302, už, prieš, susilaiko, priimta. 303, už, prieš, susilaiko, priimta. 304, už, prieš, susilaiko, priimta. 3 104. Pasitikrinkime dėl jo. Baigiame. 20 e, už 34 prieš atmesta. 307. 6 už prieš susilaiko atmesta. 307. 5 dalis. Pirmoji dalis. Už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtoji dalis. Už, prieš, susilaiko, priimta. Penkta dalis. Už, prieš, susilaiko, priimta. 32 kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmas kartu su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaiko, atmesta. 33. Už, prieš, susilaiko, pri, atmesta. 3, 2, 4. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 33 kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 3.30. Pirmoji dalis. Už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš susilaiko priimta. 331. Dvi dalis. Pirmoji dalis už prieš susilaiko atmesta. Antroji dalis už prieš susilaiko atmesta. 332 už prieš susilaiko priimta. 333 už prieš susilaiko priimta. 334 už, prieš susilaiko priimta. 335 už, prieš susilaiko. Atmesta. 34 kompromisas, 35, 36. Kas už, prieš susilaiko priimta. 37 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 340, pir, dvi dalis, pirmoji dalis, už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaiko priimta. 341, už, prieš, susilaiko priimta. 342, už, prieš, susilaiko priimta. 343, už, prieš, susilaiko priimta. 344, dvi dalis, pirmoji dalis, už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaiko, atmesta. 345, už, prieš, susilaiko, atmesta. 38 kompromisas, už, prieš, susilaiko, priimta. 39 kompromisas, už, prieš, susilaiko, priimta. 352, už, prieš susilaiko atmesta. 353 už prieš susilaiko priimta. 40 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 355 už prieš susilaiko priimta. 41 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 358. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Antroji dalis. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Trečioji dalis. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 42 kompromisas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 359. Už. Prieš susilaiko, atmesta. 364. Dvi dalis. Už pirmą, už, prieš, laiko atmesta. Antroji dalis, už, prieš, susilaiko, atmesta. 43 kompromisas, už, prieš, susilaiko, priimta. 62 kompromisas, už, prieš, susilaiko, priimta. 369 už, prieš, susilaiko, priimta. 370 už, prieš, susilaiko, atmesta. 371 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Baigiame. 20 už 32 prieš atmestą. 72. Už, prieš, susilaiko, priimta. 373. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 374. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 377. Už, prieš, susilaiko, priimta. 378 už, prieš susilaiko, priimta. 379 už, prieš susilaiko atmesta. 44 kompromisas už prieš susilaiko priimta. Toliau Empel pirmas, antroji dalis už prieš susilaiko atmesta. 384 už prieš susilaiko priimta. 385 už prieš susilaiko priimta. 387 už prieš susilaiko priimta. 45 kompromisas už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas už prieš susilaiko priimta. 392 už prieš susilaiko priimta. 46 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 399 už prieš susilaiko priimta. 402 už prieš susilaiko atmesta. 47 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 406 už prieš susilaiko priimta. 407 dvi dalis. Pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš susilaiko priimta. 48 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 49 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 17 už prieš susilaiko priimta. 50 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 51 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 424 už prieš susilaiko priimta. 52 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 429 už prieš susilaiko priimta. 430 už prieš susilaiko priimta. 53 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 20 envi už prieš susilaiko priimta. 54 kompromisas dvidešimt Atsiprašau, sako pirmininkai. 20 atkrenta. Tad nebus balsavimo. 54 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 452 už prieš susilaiko atmesta. 453 už prieš susilaiko priimta. 55 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 19 už prieš, susilaiko, priimta. 24 už, prieš, susilaiko, atmesta. 56 kompromisas. Alde išbraukė savo parašą čia. Už, prieš, susilaiko. Pastikrinkime elektroniniu būdu dėl 56 kompromiso. Pradedame. Baigiame. Vienas EPP narys. Vienu EPP nariu per daug. Baigiame. 41 už, 8 prieš. Priimta. Penkiasdešimt septintas kompromisas. Už, prieš, susilaiko priimta. 58 kompromisas. Už, prieš, susilaiko priimta. 59. Už, prieš, susilaiko priimta. 486 už prieš susilaiko priimta. 60 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 494 už prieš susilaiko priimta. 495 už prieš susilaiko priimta. 496 už, prieš, susilaiko, priimta. 497, 497 už, prieš, susilaiko, priimta. 498 už, prieš, susilaiko, priimta. 499 už, prieš, susilaiko, priimta. 500 už, prieš, susilaiko, priimta. 61 kompromisas už, prieš susilaiko priimta, 506 už, prieš susilaiko atmesta, 507 už, prieš susilaiko priimta, 509 už, prieš susilaiko priimta. Baigiamasis balsavimas elektroniniu būdu, vardinis, pradedame. Baigiame. 45 už, 5 prieš, 5 susilaiko. Sveikiname pranešėją. Ir pereiname prie kito pranešimo. Tai yra kolegės Valian pranešimas. 12 pakeitimas. A favore. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Tri, trečias pakeitimas. Balsuojame dalimis. Pirma dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Tryliktas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penkioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta, antras pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Galtinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. 50 už, vienas prieš, trys susilaikė. Sveikiname pranešėją. Einame toliau. Vitorio Prodi pranešimas. Ketvirtas ir penktas pakeitimai kartu. Už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas, septintas, Trečias už prieš susilaikė priimta. Patvirk, pasitikrinkime dėl paskutinio balsavimo. 7, 8, 9 ir 3 iš biudžeto komiteto. 33 už, 18 prieš, patvirtinta. 41 už, prieš susilaikė, priimta. Kompromisinis šeštas už, prieš susilaikė priimta. NB18 už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntas kompromisas prie, už, prieš susilaikė priimta. 37-38 kartų už, prieš susilaikė priimta. 73 pakeitimas. Ne, devintas kompromisinis už, prieš, susilaikė, priimta. Biudžeto 13 už, prieš, susilaikė, priimta. 142 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas kompromisinis už, prieš, susilaikė, priimta. 42 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 43 už, prieš, susilaikė, priimta. 11 kompromisinis už, prieš susilaikė priimta. 44 už, prieš susilaikė priimta. 45 už, prieš susilaikė atmesta. 47 už, prieš susilaikė atmesta. Kompromisinis pirmas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Antras kompromisinis už, prieš susilaikė priimta. 60 pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Biudžeto ketvirtas už prieš susilaikę priimta. Trečias kompromisnis už prieš susilaikę priimta. 67 pakeitimas už prieš susilaikę priimta. 71 pakeitimas už prieš susilaikę priimta. 72 už, prieš, susilaikė, priimta. 74. Septyniasdešimtas atkrito, dėl jo nebalsuojame, nes jis atkrito. Dabar 74 už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame dėl patvirtintų pakeitimų. Balsavimas baigtas. 49 už, 1 prieš, 3 susilaikė, priimta. Dėl teisėkūros projekto balsuojame. Balsavimas baigtas. 50 už, 1 reikia, priimta. Balsavimas dėl dėrybų, pradedame. Baigiame. 49 už, 2 prieš, 1 susilaikęs. Priimta. Sveikiname pranešėją. Periname prie kito pranešimo. Ponios Ulfskok pranešimas. Ancora due, per cui un po' di attenzione ancora. Compromesso un. Pirmas kompromisas. Už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Antras kompromisas už prieš susilaiko priimta. Dvyliktas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Šešioliktas už prieš susilaiko priimta. Penktas už prieš susilaiko priimta. Septynioliktas už prieš susilaiko priimta. 18 už prieš susilaiko priimta. 19 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas už prieš susilaiko priimta. 23 už prieš susilaiko priimta. 24 už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 25 už prieš susilaiko priimta susilaiko priimta. Penktas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 34 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 35 už prieš susilaiko priimta. Šeštas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 38 už prieš susilaiko atmesta. 39 už prieš susilaiko atmesta priimta. Septintas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 42. Už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 48. Už, prieš, susilaiko, priimta. 49. Už, prieš, susilaiko, priimta. 50. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 51. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Bet jeigu norite, galime pastikrinti dėl 51. Baigiame. Trisdešimt vienas už, dvidešimt du prieš primtą. Penkiasdešimt antras už, prieš susilaiko priimta. 53 už, prieš susilaiko priimta. 54 už, prieš susilaiko priimta. 55 už, prieš susilaiko priimta. Baigiamasis balsavimas, vardinis, pradedame. Visi. Niekas nesusilaikė, 51 e, už, vienas prieš, sveikiname pranešėją. Toliau, Benston pranešimas. 35 pakeitimas už, prieš, laiko priimta. 37 už, prieš, susilaiko atmesta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 40. Dėl trečio kompromiso pasitikrinkime, pradedame. Baigiame. 35 už, 17 prieš priimta. 40 už, prieš laiko priimta. Atmesta. 41. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 45. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 46. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 47. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 3. Už, prieš, susilaiko, priimta. 49. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas ir penkisdešimtas yra identiški, už, prieš, vis laiko priimta. Penkisdešimt trečias, už, prieš, susilaiko atmesta. 54. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. 55. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. 56 už, prieš, susilaiko atmesta. 57 už, prieš, susilaiko atmesta. 58 už, prieš, susilaiko atmesta. 59 už, prieš, susilaiko atmesta. 60 už, prieš, susilaiko atmesta. Penktas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 61. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 63. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Ketvirtas kompromisas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Septintas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 70. Už prieš, susilaiko priimta. 71 už, prieš, susilaiko atmesta. 72 už, prieš, susilaiko atmesta. Pastikrinkime dėl 72. Baigiame. 18 už 29 prieš atmestą. 73 už prieš susilaiko. Atsiprašau. 73 už prieš susilaiko priimta. 74 už prieš susilaiko atmesta. Penktas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 76 Antroji dalis. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 77. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 80. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 81. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 82. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 9. Už, prieš, susilaiko, priimta. 83 už, prieš, susilaiko, atmesta. 10 ir 84 kartu už, prieš, susilaiko, priimta. 88 už, prieš, susilaiko, atmesta. 87 už, prieš, susilaiko atmesta. 11 už prieš susilaiko priimta. 89 už prieš susilaiko atmesta. 90 už prieš susilaiko atmesta. 91 už prieš susilaiko atmesta. 92 už prieš susilaiko atmesta. 12 už prieš susilaiko priimta. 93. Už, prieš, susilaiko priimta. 94. Už, prieš, susilaiko atmesta. 95. Už, prieš, susilaiko atmesta. 96. Už, prieš, susilaiko atmesta. 97. Už, prieš, susilaiko atmesta. 15. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 16. Už, prieš, susilaiko, priimta. 17. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 18. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 19. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 20. Už, prieš, susilaiko, priimta. 21 už, prieš, susilaiko, atmesta. 22 už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 25 už, prieš, susilaiko, atmesta. 26 už, prieš, susilaiko, atmesta. 27 už, prieš, susilaiko, priimta. 28 už, prieš, susilaiko, atmesta. 29 už, prieš, susilaiko, atmesta. 30 už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 13 už, prieš, susilaiko atmesta. 14 už, prieš, susilaiko atmesta. Baigiamasis bals, balsavimas, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Trisdešimt keturi už penkiolika prieš du susilaiko priimta. Ir paskutinis pranešimas šyrit. Paskutinis balsavimas. Pirmas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmas pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 22. Atsiprašau, pamiršome penktąjį pakeitimą. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas, už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas, už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl e, septintojo. Pradedame. Ar pradėjome balsuoti? Pradėjome. Baigiame. 30 už 21 prieš priimta. Aštuntas pakeitimas. Už, prieš, susilaiko priimta. Devintas. Už, prieš, susilaiko priimta. Dešimtas. Už, prieš, susilaiko atmesta. Vienuoliktas. Už, prieš, susilaiko priimta. 12 už, prieš susilaiko priimta. 13 už, prieš susilaiko priimta. Antras kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 14 už, prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas. Pasitikrinkime 14 dėl 14. Pradedame. Baigiame. Dvidešimt keturi už, dvidešimt septyni prieš atmesta. Trečias kompromisas. Už, prieš, silaiko, priimta. 22 pakeitimas. Už, prieš, silaiko, priimta. 23 už, prieš, susilaiko, priimta. 24 už prieš susilaiko priimta. 25 už prieš susilaiko priimta. 26 už prieš susilaiko priimta. 27 už prieš susilaiko priimta. 28 už prieš susilaiko priimta. 29 už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 34 už prieš susilaiko priimta. 35 už prieš susilaiko priimta. 36 už prieš susilaiko priimta. 5 kompromisas. ECR prisijungė. Priimta. 39 už prieš susilaikė priimta. 40 už prieš susilaiko atmesta. 41 už prieš susilaiko priimta. 42 už prieš susilaiko priimta. Šeštas kompromisas už prieš susilaiko priimta. Penkesdešimtas už prieš susilaiko priimta. Penkesdešimt pirmas už prieš susilaiko priimta. Penkesdešimt antras už prieš susilaiko priimta. Penkesdešimt trečias už prieš susilaiko priimta. Penkesdešimt ketvirtas už prieš susilaiko priimta. Septintas kompromisas už prieš susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 63 už, prieš susilaiko priimta. 64 už, prieš susilaiko priimta. 65 už, prieš susilaiko priimta. 66 už, prieš susilaiko priimta. 67 dvi dalis, pirmoji dalis už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš susilaiko priimta. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies. 67 pakeitimą antroji dalis. Pradedame. Baigiame. 36 už 15 prieš e, priimta. 68 už prieš susilaiko priimta. 69 už prieš susilaiko priimta, 70 už prieš susilaiko priimta, 71 už prieš susilaiko priimta, 73 už prieš susilaiko priimta, 74 Pasitikrinkime dėl 73, man atrodo, kad buvo atmesta, bet pasitikrinkime, baigiame balsuoti. 11 už, 35 prieš atmesta. 7, 4, 3 dalis. Pirmoji dalis. Už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaiko, priimta. Trečioji dalis. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies 74 pakeitimo. Pradame. Baigiame. 30 už 20 prieš priimta. Trečioji dalis. Už prieš atmesta. Devintas kompromisas. Už prieš susilaiko priimta. 88. 81 atsiprašau. Priimta. 79. Už prieš susilaiko priimta. 80. Už prieš susilaiko priimta atmesta. 82 už prieš susilaiko priimta. 83 už prieš susilaiko priimta. 84 už prieš susilaiko priimta. 85 už prieš susilaiko priimta. 86 už prieš susilaiko priimta. 87 už prieš susilaiko priimta, 88 už, prieš susilaiko atmesta, 89 už, prieš susilaiko priimta, 90 už, prieš susilaiko priimta, 91 už, prieš susilaiko atmesta. Baigiamasis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. 38 už 7 prieš 1 susilaiko. Baigiame balsavimą. Dėkoju visiems už aktyvų dalyvavimą. Dirbame greitai. Visiems linkiu geros dienos, tačiau turime toliau dirbti. Penkias minutės duodu tiems kolegams, kurie turi išeiti iš salės. Penkių minučių petro.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 se volete lasciamo cinque minuti dai riprendiamo i nostri lavori tęsiame toliau darbą gal kolegos galėtų tyliai išeiti iš salės dėkoju Dabar žodis e, nuomonės referentai Marita Ulskog dėl jūrų transporto išmetam anglės dioksido kiekio stebėsenos ataskaitų teikimo ir tik, tikrinimo ir reglamento 525. Norėčiau, kad kolegos tyliai išeitų iš salės, tie, kurie nori išeiti. Žodis kolegiai Ulskok vet att den internationella sjöfarten är undan. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip žinia, tarptautinis jūro, jūrų transportas yra tas rytis, kur netaikomos ES taisyklės susijusios su išmetamais teršalais. Tai kelia problemų. Galiausiai sulaukėme siūlymo reglamentu dėl išmetalų, dėl CO2 ir išmetalų kiekio matavimo. Tai yra geras dalykas, kurį nuveikė Europos komisija pasiūlydama šį reglamentą. E, tie siūlymai yra iš tikrųjų būtini tam, kad galima būtų po truputėlį e, išsiaiškinti, kokios konkrečios taisyklės bus taikomos tarptautiniam jūrų transportui. Reikėtų kuo greičiau susitarti dėl priemonių, kurios šiuo metu būtų tinkamiausios. Manau, kad tarptautinių jūrų organizacijos procedūroms dar reikia palikti šansą. Jeigu nepavyktų sudaryti tarptautinio sustarimo, tuomet reikėtų imtis priemonių kovai su išmetalais, kad būtų pradėtos taikytos taisyklės nuo 2015 metų. Tad Europos komisija turėtų pasiūlyti teisėkūros tekstą, kuris padėtų kovoti su išmetamais teršalais. Šis reglamentas turėtų įsigalioti dar nelabai greitai Maničiau, kad procedūras reikėtų spartinti, reikėtų dirbti sparčiau, nes matome, kad klimato kaitos procesai dėja vyksta. E, Varšuvos konferencija parodė, kad skubėti šiuo atveju yra reikalinga. Europos komisija siūlo taikyti išimti laivams, žvejybos laivams svėrintiems daugiau kaip 5000 tonų. Bet tam nėra jokių priežasčių, jokių išimčių taikyti nereikėtų, aš jas siūlyčiau išbraukti. Manau, kad reglamentas turėtų sudaryti galimybę išsiaiškinti, kaip surinkti geriausius duomenis kad būtų galima paskatinti įmonės išmetalų kiekius mažinti. Laivai turės rinktis tarp įvairių siūlomų metodų. Galima naudoti degimo procesus rautmečius arba atlikti tiesioginius iš metalų, iš kiekio matavimus. Dėkoju. Dėkoju. Dabar šešėliniai pranešėjai pasisakys visų pirma Jordan. Per italvai. Dėkoju. Dėkoju buvo pasakyta, kad dalis atsakomybės už išmetalų mažinimą turėtų tekti transporto sektoriui, ar kalbėtume apie sausumos ar oro transportą, ar jūrų transportą. Transporto srautai didėja, jūrų transporto taip pat, kaip pranešė minėjo, reikia sudaryti tarptautinį susitarimą. Sektorinis tokio pavūdžio susitarimas yra labai svarbus. Varšuvoje dalyvavau konferencijoje, buvau Europos parlamento delegacijos narys, su susitikome su tarptautinės jūrų organizacijos atstovais ir su aviacijos organizacijos atstovais. Aviacijos organizacija jau ilgus metus kartuoja tos pačius pažadus ir nieko naujo nesiūlo. Pritariu pranešėjai, kad 2015 metai yra labai svarbus, nes tuomet pamatysime, kiek yra įmanoma susitarti dėl globalių priemonių ir kiek ES gali veikti vienašališkai ir kiek gali siekti mūsų užmojas. Mūsų supratimu yra labai svarbu, kad aiškiai parodytume, kokį kelią norime pasirinkti. Tačiau nereikėtų elgtis pernelyg skubotai. Savo frakcijos vardu norėčiau pasiūlyti, kad pasirinktume paprastą ir efektyvę sistemą, kuri padėtų, padėt, padėtų pasiekti norimą rezultatą. Reikėtų vengti administracinių kliūčių. Aš manau, kad šios rytyje taisyklės turėtų būti aiškios, jos neturėtų būti padrikos. Mes turėtume susitelkti prie CO2 išmetalų mažinimo Ir čia didžiausias klausimas būtų toks, kaip galėtume šį pranešimą iš, išplėsti apimdami kitas iš metalų rūšis. Kol kas norimų rezultatų siekti bus sunku. Išplėsti šią sistemą ir taikyti kitoms dujams, ko gero, nepadėtų mums pasiekti mūsų tikslų. Ačiū, kolega Jensen. Jag kommer liksom rapportören att hålla mitt, mina, mitt inlägg på svenska. Jag kan säga att eh, jag delar till stor del eh, de principiella... Dėkuoju. Aš norėčiau pritarti parnešėjai. Aš eh, taip pat kalbėsiu švediškai. Pritariu pranešėjos didžiai daliai minčių. Aš manau, kad būtina tartautinių lygmenių siekti mažinti išmetalus jūrų transporto sektoriuje. Šioje srityje uostai yra taip pat labai svarbus e, dalykas, nes e, jie daro poveikį aglomeracijoms, kur gyvena žmonės. Tad manau, kad čia reikia ieškoti tarptautinio ligmens sprendimo, nes tose vietose, kur gyvena daug žmonių, e, jūros transporto išmetalai prisideda prie kitų transporto rušių išmetalų ir tai dar poveikį. Mes e, turime ieškoti sprendimo bendradarbiaudami su tarptautinė jūrų agentūra, nors ir žinome, kad iškyla kai kurių sunkumų Baltijos jūra yra ypač užteršta, visas Baltijos jūros regionas yra e, užterštas šituo požiūriu, todėl e, iš tikrųjų svarbu e, diskutuoti šiais klausimais ir daryti tai pakankamai e, aukštų lygmenių. Reikia, kad mūsų partneriai taip pat sutiktų tiktų pasidalyti naštą. Svarbu taip pat galvoti apie administracinę naštą, kad jinai nebūtų per didelė ir netrukdytų siekti užsibrieštų tikslų. Mes e, norime įtvirtinti tokią sistemą, kuri būtų susijusi su tarptautinę jūrų organizaciją. Turime taip pat e, bendrauti su visomis suinteresuotomis pusėmis, o tam reikia labai aiškiai apibrėžti tikslus ir turime užtikrinti visos tos sistemos e, paprastą įgyvendinimą. Bendradarbiausime kartu su pranešėjai ir manau, kad kartu pateiksime e, turiningų pasiūlymų. Dėkoju. Ar yra kitų? E, Šešėlin prašė, kolega Audy. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš nesu šios ryties specialistas, tačiau man atrodo, kad turime būti atsargus. Mes, europiečiai, turime būti atsargus ir nekomplikuoti reikalų. Jūrų transportas yra ta transporto rušis, kuri mažiausiai iš metalų CO2 išmeta į atmosferą. Mes tuo tarpu numatome daug įvairiausių prievalių e, įmonėms ir todėl beveik nebeturime tokių laivų, kurie plaukia su Europos vėliava. Mes turime būti labai atsargus, rengdami tiesiekuros priemonės. E, Šios sektoriaus dalyviai mano, kad e, reikia čia tarti su tartotinė jūrų organizacija. Manau, kad mes turime bandyti kartu kartu su šia organizacija siekti paprastesnio ir mažiau saistančio susitarimo negu kitoms transporto rušims, pavyzdžiui, sausumos transportui. E, aišku, aš pritariu ilgalaikiams tikslams, tačiau e, manau, kad turime būti atsargesni dėl konkrečių priemonių. Aš suprantu, kad turime mažinti CO2 išmetalus, tačiau nežinau, ar jūrų transporto atveju e, tai, kas siūloma, yra tikrai tikslinga. E, E, <clears throat> turint omenyje visus tuos apribojimus, nes tai juk transporto šis, kuris mažiausiai išmeta CO2. Dėkuoju, dabar žodis Vittorio Prodi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, lieku prie savo minties, kad reikėtų supaprastinti tvarką. Ir reikėtų sieti e, teršimo leidimus su e, išmetalų dydžiu. Bet jeigu bus atsižvelgiama ir pagal šį kriterijų, tai, tai, tai daroma, tai tuomet bus užtikrintas didesnis paprastumas ir bus daug lengviau taikyti visą tą sistemą ir tuo būdu bus uh, atliepiama po reikalavimui e, mažinti e, iškastinio kūro naudojimą ir sieti tai su emisijų lygmeniu. Dėkoju. Jeigu niekas nenori komentuoti, tuomet komisijos e, atstovui žodis. Ačiū. Labadiena, ponės ir poniai. ponai. Pirmiausia, Europos komisijos vardu noriu padėkoti pranešėjai už labai konstruktyvę nuomonę, nuomonės projektą. Mūsų manimu tai yra naudingas indėlis į diskusijas dėl šio klausimo. E, Tuose diskusijose kartu su valstybės narimis taryboje. Prieš leisdamasis į konkrečius klausimus, kuriuos iškėlė pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai, norėčiau patikslinti, kad nors laivyba išmeta 2 ar 3 procentus visų išmetalų, Jeigu pažiūrėtume į Europą, tai yra 4 procentai e, emisijų, kurios išmeta, išmetamos Europos Sąjungoje, tai netrodo, netrodo daug. Bet jeigu palygintume laivybos emisijas su pagrindiniais pramonės sektoriais, kalbama apie 180 milijonų tonų CO2 per metus pažiūrėt, cemento pramonė, chemijos pramonė ir perdirbimo įmonių. Tai yra tikrai platus emisijų šaltinis, iš metalų šaltinis. Uh, Mes atlikome įvairius tyrimus, taip pat ir Tunės jūrų organizacijos kolegos atliko tyrimus. Ir yra įvertinta, kur yra didžiulis potencialas mažinti išmetalus, gerinant energetinį efektyvumą laivų Nuo 25 iki 75 procentų galima tai sumažinti, tai yra didelis dydis ir didžioji dalis netgi yra vertinta kaip ekonomiškai efektyvi, nes tos investicijos vėliau bus sugražintos sutaupant degalus. Transporto pramonės sektoriuje negalima pasiekti tokių gerų rezultatų tokiomis mažomis sąnaudomis, kaip pavyzdžiui, tai būtų galima pasiekti laivybos sektoriuje. Jeigu pažiūrėtume į bendrąją strategiją, kaip yra nustatyta komisijos komunikate šio klausimu, vidutinio termino siekiai yra tokie, kad mes į įgyvendinsime tiesioginės mažinimo priemonės, rinką grindžiamas priemonės, kurios sėkmė gyvendamos kitose sektoriuose, arba, kadangi jau vyksta tarptautinio lygio diskusijos, galima tai grįsti veiksmingumo standartais naudojant šitą didžiulį sumažinimo potencialą, gerinant efektyvumą. Tai gana naujas dalykas, jis buvo pradėtas šiuo metu pradžioje, tarptautinėje jūro organizacijoje, kur mūsų amerikiečiai partneriai pasiūlė tai, ką jie vadina pakopinių požiūrių, tai yra mažinti CO2 emisijas iš laivų Mes tai vadiname Europinę e, stebėsenos ir ataskaitos dikimo sistema, kaip ir mažingsnis, nustatyti rodikliai laivų efektyvumo ir toliau numatyta nustatyti veiksmingumo arba efektyvumo tikslus kaip tolesnį žingsnį, atsižvelgiant ilgalaikės priemonės, kurios yra grindžiamos rinka. Visos tas priemon, visom tom priemonėm pritarė nemažai valstybių narių, taip pat tarptautinės jūro organizacijos valstybių iš vakarų pasaulio šalių, taip pat ir kitų šalių, tokių kaip Singapūro, Panamos, Libijos, taip pat Kinija parodė susidomėjimą diskutuojant dėl veiksmingumo priemonių, nes to šalis taip pat supranta, kad visos pusės išloštų investuodamos į efektyvumą Tokiu būdu būtų galima sutaupyti daugiau negu išleidžiama investuojant. Atsižvelgiant į šios naujus pokyčius, tarptautiniu mastu komisija mano, jog ES lygių reaguojant į galiojimus, kuriuos mes gavome iš jūsų dėl klimato kaitos paketo, iš jūsų ir valstybių narių, Į tai reikėtų įtraukti ir CO2 mažinimo priemonės, CO2 išmetalų mažinimo priemonės iš laivų. Mes pasiūlėme gana atsargų pasiūlymą. Pradėjome nuo dioksido kiekio stebėsinos ataskaitų teikimo. Ir čia suteikėme daugiau laiko tarptiniai bendruomeniai sutarti dėl konkrečių priemonių, nes iš tiesų laivyba, laivyba yra labai tarptautinis sektorius, turbūt labiausiai tarptautinis sektorius, kokį būtų galima rasti. Dėl to veiksmingiausia būtų spręsti problemas tarptautiniu lygiu. Jeigu tai būtų įmanoma, o jeigu ne, jeigu iškiltų sunkumų, mes suprantame pranešėjos iškeltus susirūpinimus, mes negalime laukti e, kažkokį neribotą laiką. Jeigu nepavyktų greitai pasiekti tarptautinių sustarimų, reikėtų mm, įvesti mažinimo priemonės ES mastu. Komisija taip, taip pat mano, jog reikėtų tarptautiniai jūrų organizacijai suteikti daugiau laiko, aptarti tas naujas pasiūlytas idėjas ir tai galėtų duoti tikrai veiksmingų, prasmingų rezultatų. 2015 metų nustatytas terminas galbūt yra per ankstyvas, per daug ambisingas šią prasme. Pažvelgus į kitus pasiūlymus ar idėjas, kurios yra svarstamos, svarbu pabrėžti, jog viena iš pagrindinių idėjų šiame pasiūlymu taikyti linijinį požiūrį, tai jūs užtikrintų mažiausią biurokratijos lygį šiame sektorėje. Reikėtų naudotis dokumentais ir technikomis, metodais, kurie jau egzistuoja sektoriuje. Pateiksiu vieną pavyzdį. Galima stebėti CO2 emisijas – žiūrint į tuos įrašus, kurie daromi konkrečiuose laivuose dėl degalų suvartojimo. Visi laivai turi tokias sistemas ir tie duomenys yra saugomi penkerius metus ir papildomos e, sąnaudos ataskaitų teikimų yra tikrai nedidelės. Tačiau jeigu pagalvotume apie įmantresnius, sudėtingesnius metodus, nustatant CO2 išmetalus, tada jau matome, jog reikia papildomos įrankos išmatuoti CO2 išmetalus tiesiogiai arba turėti labai tikslius matavimus dėl laivų degalų suvartojimo. Apie 50 tūkstančių eurų reikia tokių matuoklių įrengimų, jeigu norima tiesiogiai vertinti tuos išmetalus. Komisija pasisako už paprastas ekonominio pobūdžio, išlaidų pobūdžio ekonomiškas priemonės. Dėl taikymos ryties. Mūsų pasiūlymas apriboja taikymo sritį tik kal, apimant pačius didžiuosius teršėjus, didžiuosius laivus, ap, virš 50 tūkstančių tonų ir ta dalis laivų flotilės apie 45 procentus sudaro visų laivų ir mes manome, kad tai yra pakankamai proporcinga priemonė. Tai kalbant apie taikymo sritį, taip, taip pat tai yra susiję ir su politiniu požiūriu, politiniais klausimais jūs galėtumėt pateikti argumentus, jog reikėtų suderinti tą taikymo sritį su tarptautinėmis konvencijomis ir tuomet 400 tonų gali būti kita alternatyva. Dėl žvejybos laivų mes nemanome, kad čia iškyla didžiulė problema dėl CO2 išmetalų ir dabartinėme savo pasiūlyme apima 25 laivus iš 10 ar 11 tūkstančių. Jūs išmeta 0,06 procentus emisijų, tai nėra labai didelis kiekis iš metalų, bet to žvejybos laivai, jiems yra nevykdoma uostų kontrolė pagal uostų kontrolės direktyvą. Dėkuoju. I covered, yes, the main tikiuosi, kad apžvelgiau svarbiausius klausimus. Ačiū. Grazie, grazie anche per questo. Dėkuoju už tokį išsamų pasisakymą. Dabar uh, žodis panešėjai, kad jinai atsakytų į komentarus. E, Dėkuoju. Norėčiau padėkoti visiems e, pasisakiusiems. Dėkuoju taip pat kolegai Prodi už konstruktyvų pasiūlymą. Man atrodo, jog šie pasiūlymai padeda mums e, pasistumėti į priekį. Dėkuoju taip pat kolegai Odi. Be jokios abejonės, tai, kas yra siūloma, yra tokios priemonės, kurias reikia įgyvendinti greitai. Tačiau, e, aišku, tai reikia daryti kartu su Tarptautinė jūrų organizacija. Žinome, jog e, CO2 iš metalų problema jūrose vis dėlto yra rimta problema. Ir tos problemos yra iš tikrųjų pakankamai rimtos, nes, pavyzdžiui, cemento pramonė tiek pat e, iš metalų generuoja, kiek ir, ir šis sektorius. Tad e, jūs sakėte, turime būti atsargus, suprantu šį aspektą. Mes e, turime apsispręsti, ką turime daryti. Ar turime leisti toliau vykti tai taršai, ar turime imtis priemonių. Žinome, kad e, iš tikrųjų yra mažai laivų plaukiančių su Europos vėliava. Ir čia taip pat kalba sukasi, aišku, ir apie šios aspektus. Tačiau turime žiūrėti, kokia yra realybė turime siekti ir pažangos. Dėkuoju taip pat ir komisijai už patikslinimus ir išsamius komentarus. Kalbant apie žvejybos laivus, galbūt būtų įmanoma numatyti tam tikras išimtis. Aišku, nenorime Manau, kad turime užtikrinti tinkamą veiksmingumą. O tam reikia sustiprinti tam tikras taisyklės. Tai yra tas taisyklės, kurios leistų patobulinti visą sistemą, be kitako ir laivybos srityje. Dėkuoju dar kartą visiems. Dėkuoju visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijoje. E, pakeitimų pateikimo terminas yra gruodžio 4 diena, 12 valanda. Na, o dabar 28 darbo tokias punktas - pagalbos iš, kviet, iš kvietos sistemos e-call montavimas transporto priemonėse. Kolega Valian yra pranešėja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šis reglamentas yra susijęs su renka, reikalavimais susijusi su sprendimu, e, dėgiant sistemą, iš kitos sistemą e-call. Praėjusią sesiją diskutavome šiuo klausimu ir dabar norime sureguliuoti reikalavimus susijusius su šia sistema ir jos montavimu automobiliuose. Džiaugiuosi tuo siūlymu, nes dabar turės, ta, ta sistema padės sukurti plačią europinio masto pagalbos sistemą. E-call sistema gali prisidėti prie kelių e, nelaimių mažinimo, taip pat galima jos dėka išgelbėti gyvybės, žmonės nežus nuo labai sunkių sužeidimų. Buvo pateikti pakeitimai, kurių dėka buvo galima šį beitą išdėstyti aiškiau. Pavyzdžiui, pati savoka buvo aiškiau apibriešta. Buvo kalbama apie vadinamąją telematik platformą ir į kol sistemos, pagalbos švietos sistemos montavimą. Ateity automobiliai, nauji automobiliai bus aprūpinti būtent šitą telematics platformą, e, kurie apims tam tikrus techninius komponentus, pavyzdžiui, belaidės komunikacijos priemonės, taip pat automobilio vietos nustatymo sistema, taip pat uh, į kai kurias kitas kontrolės sistemas. Tačiau aš manau, kad tradicinės paslaugos teikiamos vartotojams turėtų būti sprendžiamos atižvelgiant į specialų reguliavimą, remiantis išmaniosmis sistemus, kurios būtų įdėktos telematiks platformoje. E, o įkol sistema turėtų būti taikoma tik nelaimės atėms, turėtų būti pagalbos iškvietos sistema. E, Ir tai reiškia, kad būtų naudojama atviros prieigos platforma. E, kol kas čia tebėra teisinio neiškumo, nes neaišku, kaip galima e, sureguliuoti tą sritį ir įdėkti tą sistemą taip, kad jinai galiausiai būtų veikianti. Europos komisijos buvo prašoma pateikti kuo greičiau reglamento siūlymą dėl paslaugų pridėtinės vertės kurios galėtų suteikti vartotojams papildomą naudą. Be to, aš įtraukiau tam tikrus pakeitimus, kurie leis tuos, kurie jau yra įdėgę privačiai koordinuojamas e-call sistemas, turėti galimybę teikti vartotojams geresnės kokybės paslaugas. E-call sistema turėtų turėti galimybę egzistuoti kartu su kita sistema su skambučiu 112 e, pagalbos sistemos e, iškvietimu. Reikėtų turėti pasirinkti vieną ar kitą sistemą. Būtent dėl to, nepaisant į rinkos pokyčius, būtina numatyti plačią prieigą prie šios sistemos. E, ši sistema turėtų būti derinama tik su 112 pagalbos iškvietimo liniją. O Šiaip turi, tai turi būti taip pat ir galimybė pasilikti e, ir galimybė taudotis tik vieną iš tų sistemų. Įkol sistemos montavimas yra svarbus klausimas, būtent dėl to maniau, kad reikia patikslinti savokas, dėl to, kas yra įkol pati sistema, kokia įranga reikalinga koks turėtų būti tinklas ir kas galėtų būti signalo gavėjai. E, nebuvo iškaus atskirimo tarp tų atskirų temų, būtent dėl to manytume, kad e, reikėjo diskusijos, kai dėl suderinimo su EGNOS ir Galilėjos palidovų sistemomis, manau, kad nereikėtų iš karto numatyti prievolės e, nu, nu, turėti galimybę susijungti su tom sistemom reikėtų greičiau, kol tos sistemos dar neveikia visiškai, tai neturėtų būti prievolė, tai turėtų būti savanoriškai įsidėgiama sistema. Sistema nustatyti automobilio buvimo vietai. Svarbu pasilikti tinkamai laiko, kad būtų galima visų sistemų naudingumą įvertinti. Dėl to manyčiau, kad įsigaliojušiams teisės kad šie, šie teisės aktai turėtų įsigalioti birželio mėnesį 2016 metais. Pone. Dėkoju už šį pristatymą ir už pakeitimų e, pateikimus kolega Belit. Ačiū e, čia. Ačiū pirmininkė. Mes iš EPP frakcijos pritarėme pagrindinėmis šio pasiūlymo elementams. Tai yra geras dalykas visiems vartotojams, visiems, kas vairuoja automobilius ir tie, kurie važinė automobiliais. Yra keletą pastabų susijusių su elementais, kuriuos pateikė jau ir pranešėja. Pirmiausia, dėl trečios šalies sprendimų. Tai yra viena iš galimybių Pranešė pateikė septintą pakeitimą, kur jinai išplečia apibriežti į kol pagal audio kanalus, pagal 12 kanalų ir mes pritarėme šiam požiūriu. Mes manome, kad tai yra protinga, pagrysta turėti alternatyvo egzistavimą kelių sistemų ateityje. Ne vien e, pagalbos linija privaloma 112, bet ir kita alternatyva. Kitas elementas Mes turime mobiliais e, telefonais pagrįstą sistemą, integruotą sistemą. Ir tos technologijos galėtų būti pigesnės gal tiem vartotojų. Tačiau mobilusis telefonas gali būti neprisijungęs arba gali nebūti ryšio. Ir reikėtų tam tikrų saugiklių užtikrinti tokiai alternatyvai, jeigu yra atitinkami techniniai reikalavimai. Iš kolegų iš IMKO ir TRAN komiteto žinome, kad ten pranešiai visiškai atmeta tokią galimybę, tačiau turime komisijos atstovų ir galbūt komisijos atstovas galėtų mums padėti dėl technologijų grindžiamų mobiliais telefonais, kad tai būtų vertinama kaip viena iš prieinamų galimybių. Trečias elementas apie Galilėjo klausimą. Reikia užtikrinti prieigą prie šios sistemos ir mes pritarėme tam, pranešėja pasisakė, jog reikėtų įtraukti, įtraukti žodį operational, tai yra labai svarbu. Ta sistema tikrai turi būti veikianti. Nepaisant to, mums reikia daugiau darbo, nustatant apliką perinamą laikotarpį. Kas vyks per tą perinamą laikotarpį? Čia turime rasti sprendimą perinamajam laikotarpiui. Ir paskutinis elementas, nemažiau svarbus, kalbama apie atviros prieigos platformą. Tai turbūt svarbiausias klausimas, jį reikia išspręsti. Kai jau yra įrengta sistema transporto sistemoje, integruota, ir ar bus įmanoma pakeisti ją ir integruoti papildomas telematinės paslaugas ateityje? Aš čia tik kartoju, visi mes pritarėme labai greitam įdėgymui e-call sistemos, bet ją įdėgus reikia užtikrinti, kad ir toliau būtų galima mm, ją padaryti atvirą, kad tai nebūtų uždara sistema, kad būtų galima ją toliau tobulinti ir kažko papildyti. Devintoje konstatuojamoje dalyje yra sakoma labai aiški, jog ta sistema turėtų būti prieinama, nemokama, be jokios diskriminacijos nepriklausomiems operatoriams, tai turėtų būti atviros prieigos platforma. Visi tam pritarėme. Tačiau kaip tai suderinti su greitu įdėgimu ir pradėjimu naudotis? Tai, ką siūlo komisija dėl šios devintos konstatomosios dalies kad tai reikėtų gyventi vidutinės trukmės laikotarpiu. Mes tikimės, jog komisija pateiks reikalavimus techniniams specifikacijom trumpuoju laikotarpiu. Šis aspektas yra ypač svarbus, kai kalbam apie numatytą laikotarpį privalomam įdėgymui tos sistemos. Ir jeigu pranešėjos pasiūlymas įvesti 2016 metų iki birželio tą sistemą, mums reikėtų daugiau laiko spręsti tos atviros prieigos pobūdį, tokios platformos. Štai tokie klausimai pranešėjai ir komisijai. Tiek kol kas dėkoju. Grazie, la parola ora kolega Prodi. Dėkoju. Dabar žodis e, kolegai Prodi, kuris e, pavaduoja e, šešilinį panašėją Pirilo. Aš visų pirma norėčiau perskaityti dokumentą, kurį Mario Pirillo manęs paprašė perskaityti jo vardu šiame posėdėje. Harmonizuotas į kol sistemos įgyvendinimas Europoje ir pastangos nuo 2005 metų šioje srityje yra prioritėtinis dalykas. Vykstant ilgoms konsultacijoms praeitų metų, e, šių, šių metų birželio mėnesį komisija pasiūlė e, įtvirtinti prievolę iki 2015 metų įgyvendinti automobiliuose e-call sistemas. Aš visiškai suprantu komisijos e, pasiūlymą, todėl kad tai užtikrintų nelaimės atvejais e, greitą, e, greitosios pagalbos ir kitų gelbimo tarnybų veikimą. Tačiau aš matau, kad, manau, kad šita sistema turi būti integruota automobiliuose ir e, ši sistema turi būti veiksminga Ir reikia užtikrinti, kad e, tokios sistemos nebūtų išmontuojamos, kad nebūtų jų galima išmontuoti iš sistemų arba jas išjungti. Tad e, automobiliai šio požiūrio turi būti periodiškai tikrinami, įsitikinant, kad iš tikrųjų taip yra. Aš pritariu pranešėjai, jog e, yra būtina pateikti teisėkuros pasiūlymą šio klausimu iki 2014 metų pabaigos. E, siekiant e, reglamentuoti e-call platformą. Tai yra platforma, kuri teikia viešąją paslaugą ir turi būti užtikrinta laisva prieiga prie šitos sistemos, tačiau visiškai apsaugant asmens e, duomenis. Ši sistema taip pat e, turi užtikrinti, kad siekiant užtikrinti gelbėjimo veiksmus. Turi būti įmamasi visų atitinkamų priemonių. Šios technologijos įgyvendinimas leistų užtikrinti greitesnį veikimą nelaimės atvejais ir kai kuriais atvejais, netgi daugeliu atveju, tai būtų e, lemiamas dalykas gelbstint žmonių gyvybės. Ir e, nelaimę patekę ir avarijas patekę žmonės tuo būdu gautų pagalbą tinkamu laiku. E, Aš manau, kad e, GPS sistemos galėtų būti taip pat naudojamos tuo pat metu, siekiant e, užtikrinti geresnį lokalizavimą. Tai yra svarbus aspektas, lygiai taip pat kaip svarbus aspektas yra e, Svarbus yra ir greičio matuokliai bei automatinės domenų persintimas. Nes e, greičio duomenis šito požiūrį yra esminės e, svarbos. Ir informacijos gavimas apie kit, kitus parametrus, tai yra apie tai, ar automobilis apsivertė, kiek kartų jisai apsivertė ir panašiai, taip pat yra labai didelės svarbos dalykai ir tai turi būti ištikrinama. Dėkuoju. Dabar kolega Tudinovski. Dėkuoju. Esu šešėlinis pranešėjas ECR frakcijos vardu šio klausimu. Norėčiau paremti šį pranešimą. įskaitant ir pakeitimus, kuriuos ponė pranešėja pateikia. Jie yra, sakyčiau, išmintingi. Pagalbos iškvietos sistemos jau dabar yra rengiamos šiai sistemai ir technologinis lygis tam tikras jau yra pasiektas. Tai leis suderinti turima sistema su įkol sistemomis. Iš savo patirties galėčiau pasakyti, kad e, šis klausimas yra ypatingai svarbus. Pone pranešė pasakė dar vieną dalyką, kurį norėčiau paremti. Galbūt reikėtų daugiau laiko šių sistemų testavimui nes visa tai vyks tuo pat metu, kai bus pradėtos dėkti Galilėjo sistemos, nes jau tuomet palaipsniškai ši sistema bus pradėta naudoti. Tad visa tai yra svarbu, tačiau kita vertus pakankamai komplikuota. Tad pasilikime pakankamai laiko, kad galėtume sistemas tinkamai suderinti, kad tinkamai galėtume paskui jas vartoti. Manau, kad mums reikia atskirų grupių. Viena vertus turime turėti tą pagalbos iš vietos e-call sistemą, tai tą, ką jau turime, ir kita vertus, tai, ką minėjo ponas Prodi, bus daug daugiau galimybių, kurias mums pasiūlys technologijų progresas. Turime atsižvelgti į tai, plėtodami ateitie tas sistemas. Aš taip pat manau, kad ilgesnis pasiskirtas laiko tarpas leis geriau parengti visus teisinius aspektus. Nes įkol e, yra susijęs su visai reteisinių taisyklių, kas, pavyzdžiui, bus atsakingas tuo atveju, jeigu e, nėra tinkamo telefono signalo, jeigu klaidingas, jeigu neišeina lokalizuoti ir panašiai. Ar visa tai jau yra tinkamai, ar, vis, ar e, pagalba buvo tinkamai uh, E, teikiama, ar skambutis buvo tinkamai apdorotas ir ar viskas buvo, kas reikia padaryta. Turėtume padirbėti dar prie šių klausimų tam, kad sistema, visa sistema veiktų sklandžiau. Taip pat nuo to priklauso ir piliečių pasitikėjimas. Ta sistema, sistema turi būti puikiai veikianti ir patikima. Ačiū. Grazie, la parola kolego Di. Dėkuoju žodis kolegai Odi. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Turiu klausimą komisijai. Mm, mes tą klausimą e, teikiame automobilių gamintojų vardu, nes jie yra sunerime. Jie laukia naujų teisės aktų, kur bus kalbama apie šią paslaugą. Jeigu automobilių gamintojai savo gamybos procese jau yra numatę instaliuoti aukš, auk, aukštesnės kokybės negu komisijos reikalavimai e, reikalauja sistemą jeigu jie sieks aukštesnės kokybės, ar tai neiškils, ar tai ar nesudarys problemų e, gamybos ciklui. Tai buvo pateikta ir kolegos Sodį, ir kolegos Belet, ir kitų įvairių komentarų ir klausimų, tad prašom e, komisijos atstovams žodis būtų atsakymams. Ačiū komisija, noriu patikoti įtrė komitetui už nuomonės projektą dėl reglamento susijusio su pagalbos išvietų sistemos įkol montavimu transporto mėnesiais. Ypač džiaugiamės pranešėjos poziciją, jog įkol reglamentavimas turėtų susitelkti į pagalbos teikimo paslaugas, kurios yra teikamos per pagalbos liniją 112 ir kad tai turi būti atviros priegos platforma. Ir šiame etape tai sukurdo tam tikrą teisėkuros vakumą, neaišku, kas prisimta atsakomybę ir tai užtestų galutinį įdėgymą e, šios įkol sistemos, kad jinai galėtų būti pradėta naudoti. Saveikios telematinės platformos įtraukimas į prioritetinį e, sąrašą direktyvoje reikalautų tos direktyvos peržiūros. Ir tai reiškia, 2014 metų balandžio tas galtinis terminas būtų sunkiai pasiekiamas. Taip pat reikėtų numatyti konkrečias specifikacijas tokios platformos, kurias galėtų užtikrinti tas specifikacijas valstybė narė ir tai pareikalautų tam tikros standartizavimo darbo. Dėl apibriešių. Komisija džiaugiasi mėginimu patikslinti teksto, tačiau reikia atsargiai elgtis nereikia nutolti nuo egzistuojančių apibrėžčių, nes tai verstų pakeisti taikomus standartus kurie numatyti 2004 metų 305 reglamente dėl galėjo ir egnos. Paslaugos pirminės jau bus 2014 metais pradžioje jų suteiktos ir bus taip pat galima išbandyti Galileo suderinumą su GPS sistemomis, GPS sistemomis. Be to įvairios, įvairūs imtuvai ir įvairius mikroschemos e, parengtos įrangos, jos turėtų tarpusėje suderinamos. Komisija šiek tiek rūpinasi dėl 5 ir 15 pakeitimų, dėl reikalavimo, jog ta sistema turėtų būti neatsekama, atspari siekimui ir čia reikia užtikrinti asmens duomenų apsaugos reikalavimus. Dėl mobilių įrenginių buvo iškeltas klausimas. Pačiame pasiūlyme nėra atmetama galimybė, jog būtų galima naudotis mobilę įrangą. Tačiau norime priminti, jog sistema, ji turėtų būti patvirtinta įvairių technikos institucijų ir čia iškelia daug svarbių klausimų, techninio pobūdžio klausimų dėl mobilios įrangos naudojimo. Tai yra, turi būti ta mobili įranga automobilyje, ar ta įranga būtų atspari šokui, smūgiams, sukretimui, avarijos atveju. Taip pat reikia užtikrinti, jog mogeli įranga būtų pakankamai pakrauta, kad jinai galėtų veikti, kad techninės tarybos galėtų kontroliuoti ir patvirtinti tokią mobilę, mobilę įrangą, kuri nebuvo originai įdėkta automobilio gamintojų. Klausimas dėl egzistuojančių sistemų, kurios jau naudojamos, kurios jau yra įdėktos automobilės ir tai daro nemažai automobilių gamintojų. Reikalavimai, kad tai tiktų 112 pagalbos yra taikoma naujo tipo automobiliais. Nebus keičiama egzistuojančioms sistemoms tos sistemos, kurios jau įdėktos automobilių gamintojų Tai turi atitikti reikalavimus dėl pagalbos linijos 112, kai bus projektuojami nauji automobiliai. Tai sumažintų e, kaštus naujų automobilių gaminimui. Tai tiek ačiū. E, e, Dėkuoju žodis kolegai Valian diskusijos apibendrinimui. Visiems ačiū už išsakytas mintis, už bendrą paramą, už pateiktus pakeitimus. Manau, kad svarbiausias, svarbiausi dalykai buvo aptarti. Ačiū visiems už tai. Visi žinome, kokie bus svarbiausi šio reglamento aspektai. Kai dėl pagalbinių technologijų galėčiau tam pritarti. Tačiau turime suprasti, kad Be mobilaus telefono neįmanoma yra tiksliai lokalizacija, nes, pavyzdžiui, išmanieji telefonai gali padėti nustatyti, kur mes esame prireikus, kai yra skambinama iš to telefono. E, ir, ir būtent dėl to būtų puiku turėti harmonizuotą gerą sistemą, kad pagalbos linija galėtų nustatyti, iš kur pateko pas jos skambutis. Tai būtų tikrai pažangi technologija įdėkta automobiliuose. Kai dėl atviros prieigos platformų. Žinau, kad visa tai yra ateities dalykai. Ir tai iš tikrųjų bus labai pažangus verslo modelis. Naujų technologijų panaudojimas naujus verslo modeliams yra tas dalykas, kuris yra naudingas visiems. Tad manau, kad iš tikrųjų taip ateityje bus ir mes turime tai paremti. Komisijos atstovai be kita ko patvirtino, kad visi šie klausimai, tokie kaip atsakomybė, duomenų apsaugos dalykai ir visa kita yra tie klausimai, kuriuos reikės išspręsti Jeigu parašysime reglamente tuos žodžius atviros prieigos platformą, tai tuomet gali atsirasti pakankamai daug komplikacijų, galbūt atsiras vėlavimo dėl to, kad bus norima išsiaiškinti, o kągi tai reiškia. Bet mes norėtume pasakyti, kad tai bus tik platforma skirta pagalbos skambučiams. Ir tiek te telekomo, pavyzdžiui, telekomunikacijų operatoriai ar kitos suinteresuotos struktūros jau dirba su tomis technologijomis ir jie, pavyzdžiui, išsako, kad tą platformą galėtų panaudoti kitoms paslaugoms teikti. Tiesiog naudojant tokias platformas jau pagrindas šiai mūsų siūlomai yra parengtas. Ir vėlgi dabar belieka išsiaiškinti, kas bus atsakingas, kas kontroliuos procesą, kas tvarkys duomenys ir užtikrins jų apsaugą. E, apie tai reikėtų kalbėti ir apsispręsti. Jeigu komisija mano, kad 2014 metai yra pernelyg ankstyvas laikas, aš galėčiau tam pritarti, tačiau reikalas yra štai koks. Pramonė jau klausia mūsų dėl to, dėl tų naujų siūlymų. Daug žmonių yra susidomėtom sistemomis ir tie žmonės yra iš įvairiausių sektorių, jiems norisi aiškumo. Jie nori žinoti, kokios bus siūlomos sistemos, kaip jos veiks, jie nori pasirenkti naujiems verslo modeliams ir jų dėgymui. Ačiū už jūsų išvalgas ir lauksiu tolesnių diskusijų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Grazie alla collega Valiana e tutti quelli. Dėkuoju kolegai Valian ir visiems tiems, kurie domėjosi šiuo pranešimu. E, Pakeitimų pateikimo terminas yra gruodžio 5 diena 12 valanda, tai yra kita savaitė. Dabar paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas. Grįžtamo informacija apie vykstančius trišalius e, dialogus, trilogus, kurie mums yra svarbus. Primas, ponas, pirma, pirmas toks trilogas e, vyko su kolega Tuzinovskiu dėl uh, dėl e, tinklų. Ponas Tusinovskis pakomentuos plačiau. E, skutečně jsme dnes hlasovali o. Ačiū, ponė pirmininkė. Na taip, mes jau balsavome dėl plačiojuoščio interneto ir CIF šį rytą. Trilogas e, jau įvyko, balsavome šiandien ir visa tai užbaigę ilgą diskusijų laikotarpį, nes buvo deramasi beveik dviejus metus šiuo klausimu. Trilogas įvyko, iššūkių buvo daug, na ir paskutinio trilogo metu mes užbaigėm dėrybas. Dėrybos buvo sunkios, prasidėjo posėdį 7 val. vakare, o baigėme praktiškai vidurnaktį. Iš tikrųjų, norėjau čia padėkoti poniai Trotman, ponui Hokmark ir kolegi Kreutzman ir kitiems, šešėliniams pranešims ir kitiems kolegoms. Ačiū poniai Trotman ir ponui Hekmark už tai, kad penkias valandas dirbo praktiškai be pertraukos. Tik jų atkaklaus darbo dėka mūsų pavyko pasiekti sutarimą. Turime taip pat patvirtinimą raštu iš tarybos dėl to, kad siūlymas e, tarybos buvo patvirtintas. Tad dar kartą norėčiau padėkoti visiems už puikų bendradarbiavimą. Ačiū kolegoms komitete, ačiū teisininkų tarnybai, ačiū visiems darbuotojams prisidėjusiems prie šio klausimo sprendimo. Teisiniai klausimai buvo iš tikrųjų svarbus, reikėjo numatyti tam tikras nuostatas. Mes čia kalbam apie septynių metų procedūrą. Tad visi tie aspektai labai svarbus. Dar kartą visiems labai ačiū už pagalbą, baigiant šio klausimo nagrinėjimą. Ir dabar klausimas keliaus į plenarinę sesiją, dar neaišku, kada sausį ar vasarį. Ačiū Europos komisijai bei pirmininkaujančiai Lietuvai nes pirmininkauti šalis padėjo labai daug ieškant sprendimų neiškiais klausimais. Šis klausimas buvo aptartas, trilogas įvyko, o šiandien įtre komitete mums pavyko darbą visiškai užbaigti. Dar kartą ačiū visiems kolegoms, kurie daugybę laiko paskyrė darbui prie šio klausimo. Grazie, penso che la Commissione. Dėkuoju. Bet e, komisija taip pat dėkinga, komitetas dėkingas ir jums, kaip mūsų pranešėjai. Dabar žodis e, poniai Utskuk dėl identifikavimo klausimo. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad galutinis rezultatas galės būti pristatytas labai trumpai. Galėčiau pasakyti, kad pirmas trilogas dėl identifikavimo jau įvyko. Jis įvyko lapkričio 27 dieną. Pirmininkaujantį. Pirmininkaujančios Lietuvos atstovai dalyvavo, suprantama, triloge. Pirmojo trilogo metu mes susitelkėme prie pirmojo ir devintojo straipsnio. Kas ten tokio yra? Ten kalbama apie e identifikavimą, elektroninį identifikavimą. Straipsniai nuo 1 iki 19 yra kalbama apie tas patikos tarnybas. Tad tai, tai yra vienas iš didelių stambių projektų. Konkrečiai kalbant, yra siekiama, kad egzistuojančios išvystus, išvystytos sistemos valstybėse narėse galėtų veikti kartu. Kiekviena valstybė narė yra sukūrusi savo sistemą, o dabar tos sistemos turi būti e, veikti kartu, jos būti saveikios. Ir dėl to mes siekiame, kad, pavyzdžiui, sandoriai vykdomi internetu būtų saugesni jeigu įvairios europinės struktūros ar institucijos keičiasi informacija, tai gali būti susijęs su pačiais vairiausiais dalykais. Pavyzdžiui, kai siekiama pakeisti kokį nors pavadinimą kažkur, ar tai gali būti susiję su prašymu rasti vietą kur nors universitete. E, tai, bet visas, visos tos sistemos gali padėti pagerinti prekybą. Tad labai svarbu, kad veiktų elektroninio identifikavimo sistema, sistema, kuri padėtų uh, diskutuoti, tartis ir susitarti ir tuo pat metu, kad būtų užtikrintas maksimalus saugumo lygis. Tai štai toks yra šio dokumento kontekstas. Naujas technologijų pasaulis ateina į mūsų gyvenimą. Gruodžio 16 dieną vyks antras trilogo susitikimas ir manau, mums ko gero reikės numatyti ir dar kokį nors susitikimą po antrojo trilogo posėdžių. Nes šioje srityje viskas yra neįpatingai paprasta. O ir taryba. Taryba ir mes turime pakankamai skirtingas pozicijas, atsprendimus ieškoti nebus paprasta, nors darbų kalendorius yra labai intensyvus jeigu norime šio parlamento kadencijos metu darbą užbaigti, būtina dėrybas baigti vasario mėnesį, kad balandį galėtume balsuoti. Tai štai tokie yra tikslai ir ketinu to tikslo siekti, kaip pranešėja. Lietuva, pirmininkaujantį tarybai, mums labai aktyviai padeda, e, sulaukime pakankamai nuolaidų, komisija taip pat yra linkusi bendradarbiauti. Ir jau po pirmojo trilogo sakėme, kad pirmininkavusi Graikija Pirmininkausianti Graikija turės mums taip pat e, padėti, kadangi jau nuo kitų metų reikės kažkaip perduoti šį darbų fakelą kitiems. Pirmininkaujantį Lietuvą e, darbus baigs ir tikėkime, kad Graikijai bus perduotas jau rimtas nuveiktų darbų paketas. E, tikėsime, kad dar šios kadencijos metu darbus baigsime. Na, bet, bet pirmasis trilogas praėjo tikrai labai sklandžiai. Ačiū. Grazie, Marita Utsko, kas spėjamo kinų. Dėkoju. Tikimės, kad e, šis klausimas bus baigtas nagrinėti iki tiesiog ciklo pabaigos. Manau, kad visi mes remiame tai, ką jūs sakėte. Dėkoju ir ger, ko geriausios ploties. Tad baigiame savo posėdį. E, pirmąją posėdžio dalį, o 15 valandą kalbėsime apie te telekomunikacijas ir vidaus rinkos kūrimą šiame sektoriuje, tad iki 15 valandos.